Sehr geehrter Herr Generalsekretär der Gerbiamas Junktinių tautų generalinis sekretoriau, mums teko didžiulis džiaugsmas Jūs pasveikinti atvykus dar kartą į Europos parlamentą. Gerbiamas ponas Bankimun, norėčiau Jūs pasveikinti atvykus į Europos parlamentą. 1945 metais San Franciske prieš 70 metų buvo įkurtos jungtinės tautos. Gerbiami ponios ir ponai, šiandien jungtinės tautos yra pati svarbiausia tarptautinio bendradarbiavimo organizacija pasaulyje. Ji skelbia taisyklės visam pasauliui ir ji uh, vaidina didžiulį vaidmenį užtikrinant tarptautinį saugumą. Tarptautinis saugumas šiuo metu yra reikalingas kaip niekada anksčiau įvairiose pasaulio kampeliuose. Ir dėl to e, jungtiniams tautoms tenka pagrindinis vaidmuo e, sprendžiant konfliktus. Tautos turi tuos instrumentus, kurių mums reikia tam, kad būtų rasti tai, taikų sprendimai. Europos Sąjunga ir ypač Europos parlamentas pritarė jūsų e, organizacijos gerbiamas generalinis sekretorių pagrindiniams tikslams, o būtent e, pritarėme kovai su klimato kaita, pasauliniu skurdu ir badu. Įsipareigojimas siekti įsipareigojimui siekti tvaraus augimo. Tai yra pagrindinės sąlygos, norint užtikrinti e, taikos procesus visame pasaulyje. Kaip jau sakiau anksčiau, to būtinai šiandien reikia, reikia skubiai. Visų kolegų iš Europos parlamento vardu galiu pasakyti, kad mes remiame jūsų veiksmus besalgiškai ir dėl to, gerbiamas generalinis sekretorių, mums labai smagu Jūs pasveikinti čia atvykus į Europos demokratijos namus ir aš džiaugiuosi, kad Jūs jau antrą kartą atvykote į Europos parlamentą ir kad Jums galiu suteikti žodį. Prašom, gerbiamas generalinis sekretorių. Your Excellency, Mr. Jūsų ekscelencija Martinai Šulcai, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, gerbiamas ES komisijos vicepirmininkė, gerbiami komisijos nariai, aš turiu garbę šiandien kreiptis į Europos žmonių atstovus. Sveikinu poną pirmininką Šulcą gavus Šaleman premiją, Karolio didžiojo premiją už demokratijos plėtrą ir sieki suartinti Europos žmonės. Šis parlamentas atstovauja įvair, dideliai kultūrų ir tradicijų įvairoviai, kurias vienyje bendras tikėjimas, kad mes esame stipresni ir geresni, kai dirbame kartu. Taip pat tai susiję su jungtinių tautų veikla. Europos Sąjunga yra vienas svarbiausių taikos vystimosi žmogaus teisų ramščių pasaulyje. Jungtinės tautos neįsivaizduoja savo veiklos be Europos parlamento paramos, be Europos Sąjungos paramos ir aktyvaus dalyvavimo, už ką esame labai dėkingi. Ponios ir ponai, šiandien aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris svarbiausius iššūkius kurie reikalauja kolektyvinių pastangų ir kolektyvinio dėmesio. Pirmiausia, tai ekstremizmo prevencija, antra, imigracijos keliami iššūkiai ir trečia, tvaraus pasaulio visiems kūrimas. Ponios ir ponai, smurtaujančio ekstremizmo didėjimas yra didelė grėsmė taukai ir saugumui brutalumas prieš civilius asmenis yra grėsmė žmogiškam orumui, taikai žmogaus teisėms ir pamatiniams žmonijos vertybėms. Aš esu visiškai pilnai įsipareigojęs kartu su Europos institucijomis spręsti šias problemas. Jungtinės tautos yra parengę veiksmų planą ir tą planą aš pristatysiu Generalinėje asamblėjai šių metų rūdienį, planą skirtą ekstremizmo prevencijai. Jis pasisako už visapimantį valdymą, universalių uh, teisių pagarbą žmogaus teis, žmonių teisių gynimą ir tarptautinę teisę. Šie dalykai yra patys svarbiausi. Mes turim neužmiršti pagrindinės atsakomybės, kuri mums tenka kovoti su terorizmu ir ekstremizmu. Turime įgalinti jaunus žmonės, kad galėtume pažaboti tų lyderių. E, įtaka, ekstremistų lyderių įtaka visose sritise. Turime pagalvoti, kas motivuoja jaunų žmonės radikalizuotis, kas, kodėl jie yra pasirengę uh, kenkti kitiems, kenkti kitiems ir uh, netekti ir savo pačių gyvybės. Daesh Boko Haram, Al-Shabaat ir kitos sekt, sektų ir teroristų grupuotės galėtų būti paminėtinos. Jos kursto neapykantą. Kai kurios politinės partijos taip pat prisideda prie tos neapykantos. Turime dirbti visi kartu, kad nukirstume šias blogio šaknis, ponios ir ponai. Kita problema - migracijos iššūkiai nuo viduržėmio jūros iki pietų, pietryčių Azijos jūrų. Matome, kad daug moterų ir vaikų bėgdami praranda savo gyvybės. Šiemet jau paskendo 1800 migrantų viduržėme jūroje. Tai 20 kartų daugiau negu praėjusiais metais. Pusė tų, kurie bando pabėgti per viduržėmę jūrą, bėga nuo karų ar humanitarinių krizių, ieško tarptautinės apsaugos kaip pabėgėliai. Europa turi kolektyvinę atsakomybę veikti. Pagrindinis prioritetas turėtų būti gyvybių gelbėjimas. Reikia, kad būtų veiksmingiau kovojama su žmonių uh, su tais kontrabandos nusikalstamomis grupuotėmis, kurios organizuoja tokius pabėgėlių persikėlimus, bet mes turime skirti dėmesio ir pabėgėlių perkelimui, jų švietimui, integravimuisi ir kitiems svarbiems aspektams. Aš prieš porą dienų susitikau su Kongo atstovais bei Sirijos, Afganistano ir Birmos žmonėmis, kurie buvo sėkmingai perkelti. Ir aš žinau, kad yra daug tokių teigiamų pavyzdžių Europoje, bet turime padaryti dar daugiau. Šiandien ryte turėjau dar vieną galimybę, susitikau su devyniarių metų Sirijos mergaitė, kuri sėkmingai pabėgo nuo karo baisumų. Ir mane iš tiesų labai sujaudino tas susitikimas su ją. Jinai papasakojo man, kokios yra jos svajonės. Ir aš jai sakiau, kad jinai neturėtų nusivilti, turėtų būti optimistė pasaulis yra su ją, su jo šeima ir su Sirijos žmonėmis. Man tai buvo labai jaudinantis momentas. Gerbiami parlamentarai, aš jungtinės tautos sveikina Europos komisijos pasiūlymus e, migracijos politikos srityje. Šiandien Europos komisaras pasiūlė perkelti 40 tūkstančių prieglopščio prašytojų. Aš kreipiuosi į ES valstybės svarstant šį svarbų pasiūlymą parodyti užuojautą ir supratimą. Tinkamas naštos pasidalymas tinkamas naštos pasidalymas leistų ES spręsti tą didėjančių migracijos rautų problemą ir parodyti pavyzdį kitiem pasaulio regionam, kuriem tenka panašios problemos. Junktinių tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras ir Tarptautinė migracijos organizacija kartu toliau dirbs su Europos vadovais sprendžiant šią problemą, bandant rasti sprendimą iš šios krizės, siekiant laikytis tarptautinės teisės ir užtikrinti žmog, pagarbą žmogaus teisėms. Mes turime e, taikyti visą apimantį požiūrį, apimantį ir kilmės, ir tranzito, ir paskirties šalis. Dabar pabėgėlių skaičius yra daug didesnis negu kada nors po antro pasaulinio karo. Mes turime kovoti su stigma, su migrantų diskriminacija. Europos Sąjungoje e, gyventojai senėja, visuomenė sensta, trūksta darbo jėgos, kad išspręstume šią problemą ir kad Europa išlaikytų savo ekonominę dinamiką jai reikalingi migrantai. Istorija po antro pasaulinio karo, Europos istorija po antro pasaulinio karo rodo, kaip sėkmingai galime bendradarbiauti taikos ir ekonominio klėstėjimo labui. Europa tapo labai patrauklė vieta migrantams ir migrantams Europos atsakymas į migrantų problemą turi būti paremtas tais Europos standartais, kuriuos Europa nustatė savo ir į kuriuos orientuojasi pasaulis. Dabar e, trečioji problema, e, su kuria mes susidurėme ir kur vėl tikimės, kad Europa bus avangardė sprendžiant šią problemą. Tai yra tvaraus vystimosi problema šie metai turėtų būti visuotinių veiksmų metai. 2015 metais turime tris istorinės aplinkybės e, pastumti pasaulį į tvaraus vystimosi kelią. Pirma tokia galimybė bus Liepos mėnesį. Turime atnaujinti pasaulinę vystimosi partnerystę tai bus Adeboje organiz, Adisabeboje organizuota tarptautinė pasaulinė fina, vystimosi finansavimo konferencija. Čia turime skirti lėšų kovai su skurdu ir klimato kaita. Oficiali vystimosi parama yra svarbi finansavimo darbo tvarkės dalis, ypač mažiausiai išsivyščiušiom šalims ir šalims, kurios yra salose ir kuriuom reikia pagalbos. Tos šalis, kurios skiria 0,7 procentų savo BVP oficialiai vystimosi paramai bei 0,2 procentus pasaulio mažiausiai išsivyščiušiom šalims paremti tos šalis turėtų būti pavyzdys ir EBPO turėtų remtis šiuo pavyzdžiu. Aš kreipiuosi ES valstybės narės irgi laikytis šių tikslų ir dėti visas pastangas, kad tie tikslai būtų pasiekti kaip galima greičiau. Tuo pat metu mes žinome, kad oficialiai vystimosi pagalba nėra pakankama. Turime pritraukti dar daugiau lėšų iš įvairių šaltinių, tiek iš visuomeninių tiek iš privačių. Tvaraus vystimosi finansavimo pagrindinė atsakomybė tenka vyriausybėms. Turime dėl to siekti, kad nacionalinės mokesčių sistemos būtų efektyvios ir veiksmingos. Turime siekti bendradarbiavimo mokesčių mokėjimo srityse, kad kovotume su mokesčių slėpimu ir vengimu. Adisabebos konferencijos rezultatai yra labai svarbus, paverčiant mūsų ateities planus realybę. Antras svarbus renginys šiemet bus rugsėjo mėnesį Niujorke. Šalis patvirtins tolesnę vystimosi darbo tvarkę ir tvaraus vystimosi tikslus, taip vadinamus SDGs. Ta darbo tvarkė bus palanki mūsų žemynui, bus siekiama, kad visos šalis e, naudotųsi tvariais gamybos ir vystimosi metodais. Europa toliau sieks pereiti prie mažai CO2 išmetančios technologijos ir ekonomikos. Rugsėjo mėnesį Paryžiuje, gruodžio mėnesį Paryžiuje vyks Paryžiaus klimato konferencija. Ir čia svarbus, ypatingai svarbus Europos kaip lyderės vaidmuo kovojant su klimato kaita, stiprinant gerovę ir taip pat saugumo stiprinimą, taip pat ir energetikos e, apsirūpinimo energetiką užtikrinimą. Turime siekti, kad mūsų ateitis būtų saugi, kad mes e, naudotume žaliasias technologijas. Noriu padėkoti daugeliui valstybių narių už įmokas į žaliai vystimosi fondą ir tikimės, kad Paryžiuje pavyks pasiekti ambicingą susitarimą kad nusibriešime politiškai tinkamą savo tolesnės veiklos trajektoriją. Žalesis klimato fondas turi pradėti veikti iki Paryžiaus susitikimo, kad galėtume paremti mažas salose esančias valstybės, mažiausiai išsivyščiusias šalis ir Afriką. Ir tikiuosi, kad ES ženkliai prie viso to prisidės. Taip pat prašau, kad ES prisidėtų prie specialaus paketo parengimo ir įgyvendinimo. Tas paketas skirtas labiausia atsilikusiom šalims, mažiausiai išsivyščiom šalims ir taip pat e, šalims esančioms mažose salose. Čia pagrindiniai aspektai yra finansavimas, atsparumas, prisitaikymas ir energetika. Paryžiaus susitikimo dvasioje turėtume nusibriežti klimato, kovos su klimato kaita tikslus ne tik iki 20 metų, bet ir dar ambicingesnius tikslus šioje srityje po 2020 metų. Dėkoju už paramą, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Šiais metais sukanka 70 metų, kai įkurtos jungtinės tautos, kurios gimė iš antro pasaulinio karo pelenų karo sugriovusių Europos didelę dalį. Jungtinės tautos tai yra simbolis to, ką galima pasiekti net po didžiausių praradimų. Mes gyvename sudėtingame, neramiame pasaulyje, bet gyvename taip pat ir galimybių pasaulyje. Ir jūs esate to pažado sergėtojai, jūs esate lokomotyvas, su pačiu, esat garvežys, su pačiu galingiausiu varikliu. Taigi, pastumkite pasaulį, pasinaudodami savo gale, kad šią ir kitoms kartoms sukurtume pasaulį, kuriame gera gyventi. Dėkoju Jums už vadovavimo už, už, už buvimą avangardę, už demokratiją, už jūsų siekius. Dėkoju už tai, kad pritarėte jungtinių tautų idealams ir siekiams. Dėkoju taip pat už šią galimybę kreiptis šiandien į jūs. E, jūsų ekscelencijos gerbiami parlamento nariai, visi kartu stenkimės e, padaryti šį pasaulį geresnį, kur visi žmonės, nepriklausomai nuo to, kas jie yra, galėtų oriai gyventi ir niekas nebūtų užmirštas. Tai yra mūsų, mano ir jūsų politinė atsakomybė šiame 21 amžiuje. Dėkoju Jums už Jūsų dėmesį ir už mm, stiprumą. Labai ačiū generalinį sekretorių. Jūs tikriausiai taip gerai suprantate vokiškai, kad net ir ausinių nereikia. Labai ačiū generalinį sekretorių. Europos parlamento pritarimas parodė, kad jūsų paminėti klausimai labai aktualūs ir mums. Mes esame labai dėkingi, kad jūs antrą kartą apsilankėte Europos parlamente ir gerbiamas generalinis sekretorių, aš norėčiau pasinaudoti progą ir pasakyti, kad, ko gero, beje, galiu kalbėti visų kolegų vardu. Taigi, Europos parlamento nariai dėkoja ne tik jungtinėms tautoms, bet ir jums asmeniškai. Aš manau, kad e, jūs tikrai labai puikiai atstovaujate idėją, kaip turėtų bendradarbiauti visos pasaulio tautos. Taigi, gerbiamas generalinis sekretoriau, už tai Jums labai ačiū. Um, Kolegos,